pasiekti mūsų tvarumo tikslus. E, Merkosur sustarime yra pakankamai rimtas skyrius, kuris skirtas aplinkosaugai ir tvariai prekybai. E, panašus skyriai yra taip pat prekybos sustarime su Japonija ir Meksika. Merkosūro sustarime yra atskiras straipsnis skirtas klimato kaitai, pagal kurį starties šalis įsipareigoja gyventi Paryžiaus susitarimo nuostatas. Taip pat yra numatyti įsipareigojimai kovoti su <clears throat> miškų naikinimu. E, pat yra tinkamas nuostatas skirtas neseniai iškirstų miškų teritorijų atkūrimui bei tvariam miškų e, valdymui e, ir yra tinkamos iniciatyvos susijusios su tvare žemės ūkio veikla. Pat yra numatomas sojos auginimo e, moratoriumas Brazilijoje, siekiant nedidinti sojos plantacijų mastų. Tinkamame skyriuje e, kalbama taip pat ir apie gamtos išteklius, biologinės vėros išsaugojimą, miškų ūkį, e, žvejybą, e, taip pat nelegalų miškų kirtimą. ES pasitakus atitinkamą sustrimo platformą ketina bendradarbiauti įvairiose srityse su Merkosūro šalimis tam, kad parama priekyba būtų naudinga gyvenant ir tvarumo darbo atvarkę. Mes e, tikimės, kad įgyvendinant sustarimo nuostatas bus tinkamai atsižvelgiama ir į aplinkos sauginės grėsmės priekybos ir tvarumas skyriaus nuostatos yra teisiškai privalomas, yra numatoma taip pat ir ginčių sprendimo procedūra, pagal kurią E, nustačius neatitikimus sustarimo nuostatoms pirmiausia konsultuojamasi vyriausybių lygmenių, po to, jeigu nesusitariama, yra pasitelkiami ekspertai, kurie parengia tinkamas rekomendacijas. Taskaitos ir rekomendacijos e, privalo būti e, skelbiamos viešai tam, kad statė šalis galėtų jas tinkamai gyveninti ir kad visi galėtų su jomis susipažinti. Žinau, kad daugelis iš jų reikalauja numatyti taip pat ir sankcijų taikymo mechanizmą. Šis klausimas buvo svarstamas tiek parlamente, tiek taryboje ir atitinkamų pagrindų <clears throat> komisija ketina e, e, šį atitinkamą skyrių jo nuostatas dar labiau sugriežtinti ir kaip matome iš laisvos prekybos sustarimo su Koreja ir konkrečių gyvenimo pavyzdžių, tai nėra vien tušti žodžiai, ko tikimės iš susitarimo su Merkosur šalimis. Jis buvo pasiektas po ilgų sudėtingų e, dėrybų, jo nuostatų gyvendinimas reikš nemenkus iššūkius. E, Merkosur regiono e, šalims, tačiau jos yra pasirengusios tuos iššūkius priimti skaitant ir tą privalomą įsipareigojimą vykdyti Paryžiaus sustarimo nuostatas. Tokiu būdu ES savo rankose turės rimtų svertų siekdama įgyventi kovos su klimato kaita ir tvarumo tikslus. Gaisrai e, Amazonijoje yra e, vieni iš tų pavyzdžių iššūkių, su kuriais susiduria Merkosūro šalis. Tačiau esu įstikinusi, kad tik bendrabiaudamas su Merkosūro šalimis mes sugebėsime siekti permainų e, tame regione, taip pat ir permainų pasauliniu mastu. Ačiū uždėmesi. Ačiū pirmininkė, dabar steiksiu žodį komisijos atstovui, komisijos narui Hoganui, prašom. Much, Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę prisidėti prie šios diskusijos. Džiaugiuosi galimybę dalyvauti diskusijoje, kurioje aptariami e, svarbiausi klausimai - komisijos žalesis kursas ir mūsų tarptautinė priekybos politika, ES ir Merkosūro sustarimas. Žaliai kursą parlamentui pristatė komisijos pirmininkė praėjusią savaitę. Tai galimybė pagerinti planetos ir gyventojų gerovę, perkeičiant ekonomikos modelį e, Kursas numato ambicingus tikslus iki 2050 metų tapti neutralia klimato poveikiu ekonomiką, apsaugoti gyvąją gamtą, sukurti ekonominės galimybės ir pagerinti gyventojų galimybės. Tai yra labai svarbus ekonomikos pokyčiai. Energetikos pokyčiai yra numatyti, gamybos metodai būtina visus veiksmus taikyti daugia šalių ir dvi šalių bei vietinių lygių. Mes esame susidarę priekybos sustarimus, taip pat ir sustarimą su Merkosur šalimis. Šis susitarimas gali prisidėti prie žaliojo kurso tikslų pasiekimo įvairiais būdais. Aš dalyvavau dėrybose. Kaip ir kitų priekybos sustarimo atveju, Tame sustarime yra skirtas skyrius priekybai ir darniam vystimuisi. Taigi tenai yra nuostatos dėl Paryžiaus sustarimo vykdymo. Tai reiškia, kad mes su Brazilija ir kitomis šalimis bendrausime ir sieksime, kad jos pasiektų iki 2030 metų prisimtų įsipareigojimų. Taip dėja nebuvo prieš atsirandant tokiam sustarimui. Reikia bus siekiama miškų nenaikinimo. Brazilijoje taip pat bus bandoma atstatyti 12 milijardų hektarų miškų ploto. Ir tai yra numatyta sutartyje. Priekybos ir darnaus vystimosi skyriuje kalbama apie biologinę įvairovę, žiedinę ekonomiką, atliekų valdymą ir tiekimo grandinės. Visos šios rytis yra labai svarbios ir Tai yra svarbus žaliojo kurso aspektai. Tame skyriuje yra kalbama apie priemonių ėmimasi vadovantis atsargumo principu. Pirmą kartą tai yra aiškiai nurodyta susitarime su žemės ūkio produktus eksportuojančiu bloku. Mes siekiame už, išsaugoti vartotojų sveikatą, taip pat ir aplinkosaugos standartų laikymasi. E, politinis bendradarbiavimo skyrius numato bendradarbiavimą pagal jungtinių tautų sustarimus ir Paryžiaus klimatą. Mes siekiame sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tame skyriuje taip pat yra numatytos nuostatos dėl dialogo jūrų ir vandenynų sritise. Tai suteikia ES priemonės, kurių šiandien ji neturi, palaikydama santykius su Merkosur šalimis. Sustarimas su Merkosur prisideda prie žaliojo kurso tikslų siekimo ir kitais metodais bus lengviau teikti aplinkosauginės paslaugas. Sus, susitarimas sumažins anglės pėtsaką, taip pat palengvins žaliuosius pirkimus ir tvarų pirkimo procesą. Stiprios intelektinės nusavybės teisės bus numatytos, jos bus taikomos ir žaliųjų technologijų perkelimui. Nepamirškime ir kito pranašumo pilietinės visuomenės įsitraukimo į susitarimo vykdymą taip pat ir PSD vykdymą. Pilietinė visuomenė trečiosiuose šalise galės pareikalauti jų valstybių atsakomybės, kaip ir ES šalise. Žinoma, svarbu užtikrinti vykdymą. Mes turime laikytis um, griežtesnės pozicijos dėl priekybos ir darnaus vystimosi, ypač kalbu apie 15 punktų planą. Aš galiu patikinti parlamentą, kad uh, komisija uh, stebės šį darbą bus budri. Mes paskirsime prekybos pareigūną ir jis bus atsakingas už prekybos ir darnumo klausimų įgyvendinimą. Taigi, baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad ES ir Merkosūro sustarimas ne tik gali. Tai yra labai svarbus susitarimas, kuris prisidės prie žaliojo kurso tikslų siekimo. Ačiū. Groups, of... Ačiū komisijos nariui. Dabar perduosiu žodį EPP frakcijos atstovui ponui Simon, prašom. Frau... Pane pirmininkė, gerbėme ponės ir ponai. Žalieji klausia, ar Merkosur sustarimas dera su žaliuoju kursu. Aiškus atsakymas šį klausimą yra taip ir dar e, daugiau Merkosur sustarimas prisideda prie greitesnio žalio kurso įgyvendinimo. Tai yra priboženklis teisės istorijoje, nes, kaip minėjo komisijos narys Hoganas, pirmą kartą istorijoje, pasirašant tarptautinius prekybos sustarimus, yra nustatomi įgyvenimo mechanizmai, taip pat aplinkos sauginiai ir socialiniai standartai, kurių neturėtume be šio susitarimo. Todėl tikrasis klausimas turėtų skambėti taip, kas įvyktų, jeigu e, šis sustarimas nebūtų buvęs pasirašytas arba nevyktų. Taip, prekyba ir toliau vyktų, tačiau be taisyklių ir be standartų su šiuo susitarimu mes žengėme žingsnį nuo E, nereglamentuotos prekybos e, link e, taisyklėmis grindžiamos sąžiningos prekybos. Ar jūs norite prieštarauti šiam teiginiu jau pačioje diskusijų pradžioje? Manau, kad vis tik tai visos šios nuostos įsigalios tik tai, kuomet iš tiesų bus pasirašytas galtinai šis susitarimas, nes jau matėme, kas buvo anksčiau, kokie spektakliai vyko dėl TTIP ir e, CETA prekybos susitarimų. Ir jau tuo metu jūs daug gar garsiai kalbėjote apie demokratijos žlugdymą, aplinkos e, niokojimą. Niekas iš e, tų baubų netapo tikrovė. Taigi manau, kad pribrendo laikas pasakyti tiesą Europos priečiams akis ir jų nebauginti šiais naujų prekybos sustarimų siaubais. Jeigu jūs e, ne tik e, tuščiai žodžiais ir simboliais norite kovoti su klimato kaita, e, tai turite prisidėti prie mūsų pastangų, siekiant, kad ir likęs pasaulis vadovautųsi mūsų aplinkosauginiais standartais, o tam yra naudingas šis susitarimas. Ačiū. Dabar pažangiųjų socialistų demokratų alijanso vardu, ponė Van Bremt. Ačiū kolegos, kaip buvo sakyta, Europa stovi prie naujos eros lenkščio. Su naujoju žaliuoju kursu mes norime siekti teisingesnės, tvaresnės ir klimatų požiūrį neutralios ateities. Tačiau tuo pačiu metu, praėjusią savaitę, tapome nesėkmingos 25-osios šalių konferencijos Madride liudininkais. Ir Na ir tuos nuvilinčius rezultatus rėmė, lėmė Brazilija. Iš tikrųjų, Bolsonaro sakė, kad ne, neketina ginti miškų, kuriuos galima naudotis. Taigi yra sunku patikėti, kad mūsų ūkininkai, mūsų gamintojai turi imtis milžiniškų pastangų įgyvendinami naują žalį kursą, bet priekybos politika lieka tokia pati. Mes negalime atverti savo rinkų toms šalims, kurios tuo pačiu metu bando pelnytis iš socialinio nes ir aplinkos sauginės konkurencijos ir siekia mažinti kainas. Ir aš nemanau, kad šiandien parlamente yra dauguma, kuri pritartų laisvos priekybos sustarimui su Merkosur. Dabartiniam sustarimui nebus pritarta. Na, Aš tai sakau neformaliai ir neturiu tam įrodymų, tačiau turiu patirties dirbdama šiame parlamente. E, kas bus svarbu artimiausiais metais? Mes norime, kad e, Merkosur šalis ir ypač Brazilija pradėtų vadovautis kitokiu požiūriu tarptautiniuose renginiuose. Jeigu jie nori būti mūsų priekybos partneriai, jie turi būti mūsų partneriai ir tada, kai imamasi priemonių kovojant su klimato kaita. Taip pat mes norime, kad būtų nustatytos iš ankstinės ratifikavimo sąlygos. Mes norime, kad e, Brazilija pakeistų savo politiką dėl Amazonės. Ir paskutinis dalykas, čia ypač žvelgiu į tarybą ir taip pat į komisiją. Noriu priminti, kad mes, parlamentas, jau seniai reikalaujame, kad TSD skyriai būtų teisiškai daug labiau privalomi, įskaitant sankcijas, nes priešingų atveju E, tas popierius, ant kurios išdėstytos tos sąlygos yra tiesiog bevertis. Mes turėtume naudoti mažiau popieriaus ir daugiau imtis veiksmų. Ačiū. Dabar Renew frakcijos vardu ponas Kanijas e, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kodėl mes šiandien diskutuojame apie ES ir Mercosur susitarimo ir Europos žaliojo kurso sudarinamumo. Kodėl mes nekalbame apie visus kitus prekybos susitarimus? Manau, kad ši diskusija yra įdinga nuo pat pradžios. E, na, kalbėjome apie setą, dabar Mm, kalbame apie Merkosur, manau, kad ponas Žado labai aiškiai pasisakė šiuo klausimu. Kai ponė von der Leyen pristatė žalėjį kursą, jis sakė, kad bus bendradarbiavimas su partneriais, imantis klimato veiksmų arba pagal Paryžiaus susitarimą arba remiantis kitų tarptautinių susitarimų pagrindiniais elementais. Puiku. Kyla klausimas, ar susitarime, šiame susitarime yra įtvirtinti šie punktai. Visų pirma, ar yra TSD ar yra reikalaujama, kad būtų įgyvendinamas Paryžiaus susitarimas. E, Merkosur šalis ratifikavo Paryžiaus susitarimą, jos įsipareigojo jį gyvendinti. Taip, tai kodėl yra tiek daug nenoro, kodėl yra tiek daug kritikos ir kodėl žmonės dabar piešia apokaliptinius scenarius. Kolegos turi atsižvelgti, turėti galvoje tai, kad mums reikės gerų partnerių, kad gyvenintume savo tikslus. Ir mes žinome, kad šis susitarimas yra vienas moderniausių. Todėl mes neturime būti populistai. ir taip pat neturime užsiimti demagogiją. Šis susitarimas tikrai peržengia e, mūsų, mums įprastų susitarimų ribas. Mes žinome, kad mūsų partneriai yra demokratiškos valstybės, jos gerbė žmogaus teisės, jos tiki e, taisyklėmis grindžiama daugia šalė sistema ir nori su mumis prekiauti ir taip pat nori su mumis gyventi. Taigi, tai yra pirmasis Merkosur susitarimas. E, juo yra sujungiami iki tol egzistavę susitarimai ir ten numatytas įsipareigojimas, nuo kurio negalima nusigręžti, taip pat yra numatoma ir kad reikės laikytis reikalavimų. Taigi, na, ar mes galime priešintis dabar šiam sustarimui. E, yra išsakoma kritika, tačiau ji yra grindžiama nesupratimu, melagingomis žiniomis ir melu. Mm, užmirštama tikra to sustarimo nauda. Todėl kyla klausimas, ar ES ir Merkosur laisvosios priekybos sustarimas yra suderinamas su žaliųjų kursu. Taip mes galime pasakyti, kad tvirtai taip. Dabar e, žaliųjų frakcijos vardu ponia Kavacinė. die Kommission, die erklärt den Green Deal zum zentralen Projekt der nächsten fünf Jahre. Komisija pristatė žaliai kursą, savo strategiją būsimiesiams penkeriems metams. Aš palankiai vertinu šią strategiją, tokiu būdu Komisija reaguoja ne tik į klimato krizę, bet ir į dešimties tūkstančių e, Europos gatvėse demonstruojančių jaunimo, e, dešimčių tūkstančių jaunimo atstovų balsus. Komisija iki 50 metų nori nedaryti visiškai jokios neigiamas įtakos klimato kaitai, tačiau aš noriu e, pono Hogano betarpiškai paklausti, kaip dera e, šie ponios e, von der Leyen pareiškimai su dabartinė priekybos politika. Pavyzdžiui, Mercosur e, sustarimą pasirašius Europą bus importuojama daugiau mėsos, pieno produktų ir etanolio bio degalų, kuris, kurie pagaminami iš sojos, kurią reikės kažkur auginti. 20 procentų Amazonės miškų E, jau e, yra sunaikinti e, juos iškirtus. Ir tose plotose bus auginama soja, gaminamas bioetanolis ir auginami galvijai. Jau labai greitai atogražų miškai atsidurs ant išnykimo slengščio, kartu keldami grėsmę ir visai žemė. O turint omenyje, kaip prezidentas Bolsonaro sabotavo klimato darybas Madride ir kaip jis e, nepaiso žmogaus teisų, ta grėsmė yra dar didesnė. Žaliuoju kursu komisija nori pakeisti BŽUP, e, sumažinti pesticidų naudojimą, tuo tarpu Merkosūros susitarimu e, visos šios priemonės bus perkeliamos į užsienį. Taip elgtis yra veidmainiška. Jeigu norime gyventi žalį kursą, turime iš esmės pakeisti savo prekybos politiką. Mes turime patvirtinti tokias ekonomijos taisyklės, kurios būtų iškaltos e, akmenyje ir e, kurių nuostatos e, taptų konstitucinės svarbos. Mums reikia alternatyvų Merkosur sustarimų, mums reikia sukurti tvaraus tiekimo grandinės ir e, produktai e, turi būti tinkamai ženklinami pagal savo taršą ir pagal jų e, gamybos technologijas. Reikia traukti dingos nuostatas į visas prekybos sustarimo dalis, o tokio Merkosur sustarimo, dėl kurio yra naikinamas atogrąžų miškas, mums nereikia. Ačiū tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės ponas Buhait. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, Merkosur laisvos prekybos sustarimas galėjo tapti sėkme. 35 procentai muito, 35 procentų muito mokestis iki šiol taikomas automobilių importui iš ES į Braziliją mm, <clears throat> galėjo tapti uh, mums labai naudingas jį e, panaikinus. Ir tačiau e, štaiga, e, kaip Pilypas iš kanapių išdygo nauja kandidatė į Europos komisijos pirmininkės ir viską apverti aukštinkojomis. O ką mes apskritai norime eksportuoti? nes Merkosur šalis nei pagal savo infrastruktūrą, nei pagal perkamąją galę gali naudotis elektromobiliais, kurie dabar prievarta, e, kuriais prievarta verčiama naudotis Europos gatvėse. Dar reikia vieną dalyką pasakyti. Mūsų e, įmonės, kurios veikia ES teritorijoje, e, turi dabar uh, taikstytis su e, neteisingais politiniais sprendimais primamais, primamais tiek čia, tiek Berlyne. Tuo tarpu prekybos partneriai e, trečiosios šalise nesileis vedžiojami už nosios ir galės pasirinkti savo e, e, tinkamesnius partnerius, su kuriais norės bendradarbiauti. Čia mes galime palyginti žalį kursą su uh, išsilaipinimu e, mėnulyje, e, tačiau e, ir jis nevyko taip sklandžiai, kadangi pritrūko kūro. Tačiau aš manau, kad vis tik tai dėl politinės ideologijos pavyko misiją mėnulį užbaigti, o šiuo atveju mes neturėtume ideologinėmis nuostatomis vadovautis. Konservatorių ir reformuotojų frakcijos vardu, pans Buržuo. Kolegos. ES komisija nori kurti darbo vietas, didinti gerovę, kovoti su klimato kaita ir visame pasaulyje patraukti savo pusę mūsų partnerius. Merkosur e, prekybos sustarimas ir yra e, tų ambicijų įgyvendinimo išraiška, nes uh, po šio susitarimo bus, e, e, šio susitarimo bus užtikrinama prieiga prie iki šiol uždaros Merkosūro rinkos Europos įmonėms ir tai padės sukurti naujas darbo vietas tiek ES, tiek ir e, Merkosūro šalise. Taip pat bus galima veiksmiau gyventi Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, nes yra pasiekti susitarimą ir pasirašyti dėl miškų atsodinimo Juo labiau, kad ir kiti mūsų laisvos prekybos partneriai turi e, vadovauti šiais europiniais standartais, kurie yra išmintingi, suprantami, kurie yra nustatyti pasitelkus e, dialogą ir e, šiais metodais veikti yra daug išmintingiau negu pritaikant sankcijas, su kuriomis vis tiek nesutiktų mūsų partneriai. Jeigu mes nepasirašysime šio sustarimo, tai mums nuo to tikrai geriau nebus, kaip ir mūsų prekybos partneriams. Ačiū. GUNGL frakcijos vardu pusantros minutės pon Šolskalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, jau 20 metų deramasi dėl prekybos susitarimo ir darybų rezultatas nuvilintis. Komisija per pastarąjį tūkstantmetį gavusi įgaliojimus ir visiškai nedalyvaujant parlamentui, vadovavosi rengiant šį prekybos susitarimą neoliberaliosiomis e, nuostatomis. Į prekybos, į prekybos susitarimus yra E, įtraukiami e, įvairius aspektai susijęs su žmogaus teisėmis, aplinkosauginiais standartais, tačiau jie yra ignoruojami. Praėjo tik tai kelios dienos po nuvilinčio e, COP25 sustikimo Madride, o Mercosur susitarimas taip pat visiškai neprisideda prie jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslų. Tik tai vienas pavyzdys, 13 jungtinių tautų tikslas, šalis, kuri turi didžiausius, kurie auga didžiausių tokžų miškų plotai, visiškai ignoruoja e, bet kokius raginimus išsaugoti <clears throat> Amazonės miškus, nes miškai ir toliau yra e, kertami, kad didėtų dirbamos žemės plotai, naikinama biologinė įvairovė. Todėl visiškai akivaizdu, kad jeigu komisija nori uh, pagrindiniu savo darbų tikslu padaryti kovą su klimato kaita, tai e, turi pastelti kitas priemonės. Jeigu žalesis kursas ir tarptautinė prekybos politika kada nors e, galėtų būti suderinta, tai tą būtų galima padaryti tik tai sustabdžius dabartinį visos prekybos sustarimų galiojimą. Ačiū neprisijungusiu vardu, ponė Begin kalbės pusantros minutės. 906 mila hektari di. Ačiū. Šimtai tūkstančių hektarų yra išnykę, prarasti Amazonėje. Ir tai vyko per vos keletą mėnesių. Siaubingos pasiekmes aplinkai taip pat ir Europoje. Taigi aš nemanau, kad šis susitarimas turėtų vienokio ar kitokio poveikio siaubingiems siaubingoms pasiekmėms aplinkos srityje. Tik 80 procentų e, miškų naikinimo atveju iš tiesų baisus dalykai vyksta. Taigi, žvelgiant į vairias sankcijas, pavyzdžiui, pesticidų naudojimas Argentinoje, Urugvajoje arba prastas vandens išteklių valdymas Paragvajoje ir Urugvajoje. Ar yra konkrečių pažadų numatyta, kaip dėl eksporto daugiau mėsos produktų ir javų eksporto į ES, ar toks bus sustarimo rezultatas, kaip dėl standartų. Mes turime labai aukštus standartus, tačiau kai jų negerbė kiti mūsų priekybos partneriai, tai kokia prasmė nustatyti tokius standartus. 140 milijonų tonų CO2 pagamina tam tikri ekonomikos sektoriai. Taigi pasaulio priekyba išgyvena sunku laikotarpį, reikia atitinkamų susitarimų, kuriuose būtų numatytos konkurencinės nuostatos, tačiau toks susitarimas tikrai mums neduos jokių ateityje pritaikomų sprendimų. Manau, kad susitarimas neįgyvendinamas, todėl labai svarbu kad Latino Amerika turėtų tinkamą partnerį, kuris apsaugotų tiek aplinkos, aplinką, tiek ir gyventojus. Ačiū. Dabar pusantros minutės, ponia Maginės. Ačiū. Pirmininkė, noriu pasveikinti komisarą Hoganą, prekybos komisarą, Jūs tikrai iš keptuvės patekote tiesiai į ugnį, nes dabartinis jūsų portfelis tikrai nėra paprastas. Mes kalbame apie porą dalykų, kurie dar nėra gyvi. Pasiektas sustarimas, tačiau jis neįgyvendinamas. Kitas yra e, kitas dokumentas, kurio detalių mes dar nematėme. Peteris Mandelsonas buvo priekybos komisaru prieš kažkiek laiko ir tuo metu airių ūkininkai labai baiminosi dėl e, priekybos susitarimo galimybių. Taigi jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Gal jūs galėtumėte mums patikinti, kokį poveikį tas susitarimas turės ES ūkininkams. Ar sumažės mėsos produktų gaminimas ir ar tai yra geras ar blogas susitarimas. Šį rytą mes balsavome dėl rezoliucijos skirtos apdulkintojų apsaugai numatyti. Ten buvo kalbama apie pesticidus, apie augalų apsaugos produktus. Yra kolegų, kurie norėtų uždrausti viską, bet to negalime daryti. Mes neturime kontrolės. Ar tas lygiavertiškumas, šita mintis yra tinkama? Jūs kalbėjote apie šio susitarimo uh, svarbą aplinkosaugos klausimams, bet iš, ar mes galime būti tikri, kad tos nuostatos bus įgyvendinamos Merkosur šalyse? Ačiū. Dėkoju. Dabar dvi minutės, ponas Langė. Ja, Pone pirmininkė, šios diskusijos privalumas yra toks, kad Merkosur sustarimas dar nėra galtinai patvirtintas. Galbūt 2021-aisiais bus sudėti parašai. Ir e, tokiu būdu mes dar turime laiko šį susitarimą tobulinti ir tą privalome padaryti, nes kai kurie aspektai dar nėra iki galo apsvarstyti. Į susitarimą įtrauktas e, tvarumo skyrius, kuriame kalbama apie būtinybę Paryžiaus susitarimo nuostatas įgyventi, skatinti tvarų žemės ūkį ir e, patvirtinti tarptautinės gamybos normas ir standartus, tačiau matome jau dabar, kad nelegaliai iškertamų Amazonės miškų plotai padidėjo 60 procentų, pesticidai e, vėl leidžiami naudoti tie, kurie yra uždrausti Europoje. Taip pat e, įstatymų nėra saugojami čia buviai vietos gyventojai ir įno 8.19 e, normos ir 27 e, normos nėra įgyvendinamas. Taigi manau, kad dabar turime siekti trijų dalykų. Pirmiausiai patvirtinti stebėsenos sistemą. Būtina užtikrinti, kad į Europos rinką nepatektų gaminiai iš e, neteisėtai iškirstų miškų teritorijų. Taip pat e, turime patvirtinti konkrečius žingsnius, kaip užtikrinti e, tvarų miškų ūkį ir užtikrinti darbuotojų teisės. Ir trečia, privalome patvirtinti atitinkamą įgyvendinimo mechanizmą sustarimas prekybos su Koreja parodo, kad e, mes kol kas esame tik bedantis tigras, nes negalime priversti laikytis sustarimo nuostatų. Ačiū. Pone Kalsbro pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė miškai Amazonės e, miškuose e, šią vasarą ir pasibaisėtina Brazilijos vadovų e, retorika. Iš tiesų tai kelia labai daug klausimų apie Merkosur susitarimą. Tačiau giliai įkvėpkime ir pažiūrėkime į faktus. Merkosur susitarime yra numatytos nuostatos dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo. Paryžiaus susitarimas būtų efektyviau įgyvendinamas, nes mūsų e, klimato įsipareigojimai būtų perkelti prekybos partneriams. Aš sutinku su mokslininkais, reikia imtis ambicingų priemonių, kad būtų išsaugotas klimatas. Reikia vykdyti klimato Paryžiaus sustarimo nuostatas, tam reikia bendro darbo. Laisvos prekybos sustarimas tarp ES ir Merkosur šalių suteikia mums unikalią galimybę bendradarbiauti, spausti ir sudaryti paskatas partneriams imtis atsakomybės. Priekybos sustarimai su privalomais e, TSD skyriais yra labai svarbus. Mums svarbu pasinaudoti priekybos politiką kaip priemonę saugant klimatą. Negalima į tai žiūrėti kaip į klimato priešą. Tai užtikrins didesnį darnumą. Tai yra galimybė, kurios mes negalime atsisakyti. Ačiū. Dėkoju. Vieną minutę, ponia Brikman. Ačiū ar ES ir Mercosur sustarimas atitinka žalio kurso ambicijas. Taip, mm, visos, vis, visi būsimi sustarimai turi būti, e, turi atitikti Paryžiaus sustarimą, tačiau kaip mes pasieksime nulinių teršalų išmetimų iki 2050 metų, mes turime pradėti to siekti e, jau 20 metais. Ir jūs žinote, kad žemės ūkija yra išskiriama nemažai CO2 ir e, per COP, per šalių konferenciją e, Brazilija parodė, kad ji ne, nes neatsijima e, siekti tų tikslų ir Brazilija nesilaikys Paryžiaus sutarimo, nors komisija taip tvirtina. Ir mes visi turime prisidėti prie e, ekologinios transformacijos, turi prisidėti visi sektoriai ir taip pat neturi vykdoma tokia priekybos politika, kuri užkirstų kelią mums e, pasiekti žaliojo kurso tikslus. Ir ES ir Merkosūrų sustarimas yra tikras išbandymas. Ir manau, kad mes turime realią galimybę užtikrinti, kad tas sutarimas būtų sėkmingas. Ačiū dabar ponas Medis ant dvi minutės. Ačiū pirmininkė, nors Merkosul sustarimas E, padidins ES pagamintų produktų eksportą, jis nepadarys tokio teigiamo poveikio Europos žemės ūkio sektoriui, kuris jau dabar susiduria su precedento neturinčia krize. Be to, ne vienodas BŽP finansavimas prisideda prie žemės ūkio krizės daugelie šalių, pavyzdžiui, ir mano šaliai Estijoje. Ir be to, E, atsiranda dabar nauja valstybinė religija, tai yra klimato kaita. Milijardai e, eurų yra, bus skiriami siekiant pertvarkyti Europos visuomenę, kad būtų pasiekti e, CO2 neutralumo tikslai. Ir O tuo pačiu metu tokios šalės kaip Kinija ir Indija e, visiškai nesigėdė dėl CO2 išmetimų ir toliau augina savo ekonomiką. Ir naujasis žalėsis kursas e, reikš milžiniškas e, sąnaudas pažeidžiamiausiams mūsų visuomenės nariams. Be žaliojo kurso poveikio žemės ūkiui jis taip pat smarkiai paveiks ir šalis, kurios remiasi iškastiniu kūru. Imkime pavyzdžiui mano šalį. Mano šalis e, iš esmės e, savarankiškai apsirūpina energiją, tačiau ji e, remiasi naftos rezervais ir skalūnų rezervais. Ir įgyvendinant naują žalėje kursą, Estija pri, bus priversta priklausyti nuo mm, energijos importo. Ir, uh, Buvo tikimasi alternatyvą iškastiniam kūrui rasti. Mm, pakeičiant jį biokūrų, tačiau mm, naujausios išvados rodo, kad biokūras iš tikrųjų nepadeda spręsti aplinkosaugos problemų, iš tikrųjų jis negali netgi paploginti situaciją ir tai yra dėl paprasčiausios fizikos. Iš tikrųjų biokūro, kiek reikalingo biokūro kiekiai. Mm, iš tikrųjų didėja, didina e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskirimą ir mm, be to yra naudojami javai ir žemė e, šiam kūrui. E, gaminti. Ir užuot e, nerimavę dėl ES ir Mercosur susitarimo e, suderinamumo su žaliuoju kursu, mes išrinkti Europos, Europos piliečių išrinkti politikai turėtume labiau rūpintis tų iniciatyvų poveikiu ūkininkams. Ačiū dabar ponia Agilar. Ačiū pirmininkė. Europoje Vyko labai stilinga diskusija apie žalėjį kursą, bet iš tikrųjų tas žalėsis kursas jau klumpa ir dabar šioje diskusijoje mes kalbame apie būtinas, būtinus reikalavimus, kurie taikome visuomenėje ir, ir produktams. Neužmirškime, kad mes e, konkuruojame pasaulinėje rinkoje, tačiau ne pagal vienodas taisyklės. Kol Europa griežtina įvairius standartus. Matome, kad Merkosur šalise atsiranda genetiškai modifikuotų produktų, taip pat naudojami pesticidai. Visą tai sulaužys fitosanitarijos taisyklės, kurias mes taikome, taip pat tai pakenks mūsų ūkininkams. Merkosur susitarimo tvarumas yra tik ketinimų, deklaracija apie ketinimus ir nieko daugiau. Ir neturėtume kelti pavojaus ūkininkų gyvenimui ir žemės ūkio e, sektorių. Iš tikrųjų, tas sustarimas e, pakerta patį to sektoriaus visus pagrindus. Ponas Morel, ačiū pirmininkė. Naujasis Europos žalėsis kursas, ar jis e, suderinamas su Merkosur? Man atsakymas yra aiškus, tikrai ne. Ir mane iš tikrųjų labai pribloškė kolegos dešinieji, kurie entuziastingai mums aiškina, kad e, dėl šio susitarimo panas Bolsonaro kažkokiu stebuklingu būdu taps aplinkos gynėjų ir vietos bendruomenių gynėjų. Taip tikrai nebus. Tas susitarimas tikrai nėra suderinamas, nes yra numatomos kvotos sojos, jautienos, e, cukraus eksporto kvotos, dėl to atsiras 9 milijardai papildomai milijardai kubinių metrų papildomų CO2 išmetimų. Ir iš tikrųjų šiemet vyko daug gaisrų Amazonėje. Ir mūsų nuomonė Europa dėl šio susitarimo e, sulauks vis daugiau pavojingesnių produktų ir Brazilija, ir kitos šalis iš tikrųjų kovoja su Europą, nenori laikytis vadinamojo e, apdairumo principo, atsargumo principo. Taigi, kolegos, nebūkite veidmainiai. Ačiū. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Sinčič. Ačiū. Pasaulis keičiasi labai greitai ir smurtu grindžiami politiniai sprendimai negali būti sėkmingai įgyvendinami. Ekstremalios klimato sąlygos, apie jas mes nuolat kalbame bent jau aplinkos komitete, su klimato kaita susijusios gamtinės nelaimės dažniau anksčiau vykdavo vos ne kartą per šimtą metų, dabar jau vyksta kas metus. Nuo 80-mečio iki dabar žmonės išnaikino 60 procentų visų gyvūnų šiame pasaulyje ir mes labai sėkmingai naikiname taip pat ir vabžius vakar apie tai diskutavome. E, kada nustosime būti tokie arogantiški, kada pradėsime gerbti gamtą ir aplinką. 21 amžiaus pradžioje mes net turėtume savo politinių sprendimų grįsti XIX amžiaus e, politiką, prekybos ir ekonomikos saugimo politiką. Privalome apginti Amazonijos regiono miškus, privalome e, atsispirti e, smurtui, duoti atkirti hedonizmui. Jau buvo tikrai padaryta nemažai, tačiau e, turime e, sustabdyti e, neteisingus dabartinių valstybių vadovų veiksmus, nes remdamės agresiją nesugebėsime išlikti. Garsija Margajo dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad mes čia sprendžiame dilemą, turime pasirinkti e, arba tarp laisvos prekybos, arba tarp aplinkos apsaugos. Aš manau, kad ši dilema neegzistuoja. Kraštutiniai liberalai mano, kad klimato kaita arba apskritai nevyksta, arba kad ji vyksta ne dėl žmogaus kalties. Pasirašant kiekvieną laisvos prekybos susitarimą, būtent matyti atitinkamą <clears throat> nereikia, anot liberalų, e, e, aplinkosauginių nuostatų. Tuo tarpu e, žalieji mano, priešingai, panašiai kaip liberalai, kad gali elgtis kaip tinkami, jeigu nenaikina gamtos. Mm. Aš manau, kad e, ši dilema neegzistuoja, mes turime siekti suderinti e, gamtos apsaugą ir laisvąją prekybą. Manau, kad tą pasiekti yra įmanoma, nes Merkosur susitarime parašyta, kad būtina laikytis Paryžiaus susitarimo nuostatų, smerkiami e, neteisėti miškų kirtimai, e, šalis partnerės e, raginamos atsodinti miškus ir privatus verslas taip pat turi laikyti šių taisyklių patvirtinamos aiškios taisyklės e, susijusios su maisto sauga. Mano frakcija remia Merkosur sustarimą, nes manome, kad e, į jį įtrauktas žalio kurso nuostatos skirtos aplinkos apsaugai. Ačiū, ponė Gutran, dvi minutės dabar kalbės. Palauksime. Ponios Gutelant, jų jau beveik Prašau, ponė Gutilant, labai ačiū, labai atsiprašau. Mėly kolegos, Europinis žalesis kursas yra strategija, kurią pasitikė pasitelkdama Europos komisija bando pradėti strateginių permainų procesą, kuris yra būtinas. Žalesis kursas iš tiesų gali pakeisti žaidimo taisyklės ir tai yra mums visiems didžiulė galimybė. Man šiek tiek trūksta kvapo, tačiau jokiais būdais nenorėjau praleisti galimybės pasisakyti. Taigi, Labai svarbu suvokti, kad su žaliojo kursu siejamos didžiulės, didžiulės viltis ir kad komisija sugebės įrodyti, jog yra pasirengusi integruoti e, aplinkosauginius klausimus horizontaliai į, į visus priimamus politinius sprendimus. Socialdemokratai tikrai pageidauja ir nori, kad permainos prasidėtų visoje Europoje ir kad ta jaunoji karta, kuri išėjusi dabar į gatves, pajustų, jog Europos parlamentui rūpi e, jų ateitis ir kad e, mes e, rimtai esame nusiteikę kurti dar ne ateitį. Tačiau kitą vertus turiu pasakyti komisijai, kad žalesis kursas reiškia ir atitinkamą įsipareigojimą. Nepakaks vien e, tik tai e, patiesti raudoną kilimą žaliam kursui, reikės palaikyti nuolat dialogą ir su Europos parlamentu, įgyvenant konkrečias priemonės. E, kai pradėsime darbus, turėsime nepamiršti daugelio konkrečių aspektų. Mums e, svarbiausia yra žvelgti į ateitį, aiškiai suvokti, kad Europa e, kaip e, svarbiausias kontinentas turi prisijimti ir didžiausią atsakomybės dalį. Ir aš tą sakau, rengdamasi būsimai Glasgo konferencijai. <clears throat> Žalesis kursas e, tikrai yra mūsų arkliukas, tačiau e, jau dabar turime pradėti renktis Glasgow konferencijai ir žvelgti į viską daug strategiškiau. Ačiū. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės ponė Rafaela. Pone komisijos nary, e, Naujausiai kaip PPO parodo, kaip svarbu Europai plėsti partnerystės tinklas su trečiosiomis šalimis. Nereikia būti genijumi, kad matytume, kaip svarbu palaikyti glaužius prekybos santykius su Kanada, Japonija, Singapūru ir e, kitais, nes e, kitos šalis greuna tai, kas buvo kūriama dešimtmečių. Šie sustarimai. E, yra atitinka mūsų nuostatas dėl aplinkosaugos, tačiau kaip komisija užtikrins, kad Merkosur šalis laikysi prekybos sustarimų ir jeigu jos nesilaikys, kokių e, pasiekmių gali tikėtis. Europa e, geriausių rezultatų pasiekdavo pasitelkdama e, savo tikslams ekonominę galę. Žaliame kurse pabrėžiama, kad įgyvent tinkamas priemonės galima žengti tinkamą kryptimį, todėl raginu komisiją veiksmingai gyvendinti medienos reglamento nuostas, kad išsaugotume Amazonės miškus, kuris, kurie yra labai svarbus pasauliniai ekosistemai ir yra vietos čia baugiančių e, namai. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės poni Čiauns. Ačiū. Kolegos, svarbiausias klausimas yra darnumo. Ar mūsų prekybos politika dera su klimato tikslais? Žiūrint į šį susitarimą, atsakymas yra akivaizdus - ne. Žinoma, priekyba gali atnešti naudos abiem pusėm, kiekvienas vaikas tą pasakytų, žaisdamas savo žaidimus. Tačiau ne visa priekyba yra gera priekyba. Laisva priekyba turi tam tikrų slaptų socialinių ir ekologinių kainų, kaštų. Visi mes mokame kainą už miškų naikinimą, už klimato poveikį kaitą. Mes eksportuojame daugiau automobilių už eksportą, jautienos eksportą. E, pone ministrė, pone komisarė, jūs kalbėjote apie TSD skyrių. Ministrė, jūs e, sakėte robust, bet man pasigirdo kitoks žodis. Jis, aišku, nėra nesvarbus, tačiau šiame skyriuje nėra nieko, kas sustabdytų pono Bolsonaro. Komisijos nariai, jūs kalbėjote apie penktą straipsnį ir įsipareigojimus. Prezidentas Bolsonaro tiesiog jam neįdomi yra Amazonė ir klimatas. COP25 Ki rezultatai dar kartą tą įrodo. Kai kurie kolegos šiame parlamente sako, kad turėsime daugiau svertų, jeigu pasirašysime šį susitarimą, tačiau nėra jokių įrodymų, kad taip ir atsitiks. Mes turime svertą dar prieš pasirašant susitarimą. Mums reikia įrodymų iš savo pusės. Prekybos politika turi dėrėti su klimato kaitos ir biologinės įvairovės tikslais. Aš raginu jūs tuo pasirūpinti. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Lančinė, dvi minutės. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. ES ir Mercosur laisvos prekybos susitarimas yra stambiausias susitarimas, kurį ES pasirašytų. Mes turėtume didžiulę rinką. Šiandien mums kyla klausimas, ar šis susitarimas dera su mūsų aplinkosaugos darbo ir socialiniais standartais. Vyko dėrybos, buvo bandoma pasiekti įvairių interesų. E, kai kurie, kai kurie sektoriai gavo lengvatų, e, kiti dėja nukentėjo. Aš kalbu apie žemės ūkio ir aplinkosaugos aspektus. Komisija kalbėjo apie stiprią stebėseną. Dėja kyla didžiulis rūpestis, ypač dėl su mėsa susijusio skandalo. Aš kalbu apie gamybą ir apdorojimo praktika, kuri netitinka ES standartų. Merkosur šalise yra naudojami pesticidai, kurie draudžiami ES. Jie taip pat naudoja šaldytą jautieną ir paukštieną. 2018 metais tokie skandalai kilo Italijoje, plus e, cukraus kvotą. Mes manome, kad kils susirūpinimų ir dėl fitosanitarinių reikalavimų. Kitas dalykas - kova su miškų gaisrais ir miškų naikinimu. Deja, tai padėjo Brazilijos vyriausybei. Aišku, kad mums reikia užtikrinti tvarų vystimąsi, dėja šis susitarimas to nenumato. Nesustab, nesustiprinami šalise partnerėse aplinkosaugos standartai. Jeigu ES nori laikytis savo principų aplinkos jūrų ir vandenynų išsaugojimo, kodėl mums nepasistengus uždrausti vienkartinio panaudojimo plastikinius produktus. Kodėl mums. Kodėl mes visuomet reikalaujame, kad ES ir jos piliečiai atsiskaitytų už. Dėkoju. Viena minutė ponai Roisin. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Vėl, šiandien vėl e, protestuoja ūkininkai ir aš juos suprantu, nes ūkininkai susiduria su labai daug taisyklių ir jie, jų galimybės užsidirbti yra labai mažos. Ir, ponia komisarė, e, yra sakoma, kad e, Europa laikosi pasenusių e, taisyklių, e, jas reikia aktualizuoti ir kai matau tą e, žaliai kursą, aš matau daug ambicijų, bet jokių realių tikslų, dėl to, kad nėra jokių priemonių pasiekti tų tikslų. Todėl e, Taip ir, e, pavyzdžiui, kodėl trunka taip ilgai, kol yra išduodamos licenzijos naujiems produktams, e, pavyzdžiui, pesticidams ar panašiai. E, bet tuo pačiu lengvai importuojame produktus iš Merkosiur šalių ir ten nesilaikoma jokių taisyklių. Iš tiesų, mums reikia realizmo ir reikia lygybės. Tik tai tada galėsime visi siekti tvarumo. Ačiū. Dėkoju. Vieną minutę ponas Urban Krespo. Prašom. E, dėkoju, ponė pirmininkė. E, girdėjome e, pranešimų, kad Brazilija pasitrauks iš Paryžiaus susitarimo ir kad toliau naikins Amazonės miškus. ES neturėtų pasirašinėti prekybos sustarimo šalimis, kurios neratifikavo Paryžiaus susitarimo. Prieš keletą dienų paskelbėme ypatingą padėtį klimato prasme. Visai neseniai atsirado komisijos pasiūlymas dėl žaliojo kurso. Tuo tarpu nieko nedaroma, kad priekyba netarnautų daugia nacionalinėms kompanijoms. E, Misogenist, kraštinė e, dešinės pakraipos Balsanaro vyriausybė iš esmės e, nesilaiko tų principų. E, eina kalba apie intensyvę industriją ir miškų naikinimą. E, šiandieną e, diskutuojant dėl Sakaro premijos apie tai girdėjome daugiau. Jeigu paklaustume, ar Merkosūro susitarimas e, yra suderinamas su žaliuoju kursu, atsakymas aiškus - ne. Mes turime panaudoti visą turime laiką ir pakeisti šį susitarimą. Ponas Būda dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, e, komerciniai e, sustarimai yra būtini bet kokiai komerciniai veiklai, bet žvelgiant ūkininkų akimis, kalbėti apie suderinamumą tarp Merkesūro sustarimo ir žaliojo kurso yra nesąmonė. Prekybos sustarimas su e, Merkosūro šalimis kelia dvigubų standartų problemą. Visų pirma, tvarumas ir klimato kaita. E, kaip mes galime, kovodami už tuos dalykus, skirti labai rimtus išteklius, tuo tarpu, kai Merkosūro šalyse e, deginami miškai, kad padarytų daugiau vietos auginti sojai ar kitiems produktams. Antra, e, mes taikome aukštus kokybės standartus visiems žemės ūkio produktams pagamintiems mūsųse. Tuo tarpu Merkosiro šalise to nėra daroma. Netgi, kai e, mus pasiekė e, sugedusi mėsa, jautiena iš e, tų šalių, mes nesugebėjome net jos aptikti. Na ir trečia, ūkininkai ES privalo laikytis tam tikro pribojimų, naudojant pesticidus, antibiotikus, ar augimo hormonus. E, Merkosuro šalių ūkininkams tie ribojimai netaikomi. Taigi mes turime atsiliepti į tą nerimą ir užtikrinti, kad ūkininkai pas mus ir Merkosuro šalyse e, laikosi tų pačių taisyklių. Ponas De Castro. Pone pirmininkė, komisarė Hoganai. E, žaliuoju kursu uh, ES norėtų sudaryti e, naują susitarimą, naują paktą tarp vartotojų ir gamintojų. Tai prisidės prie kokybės e, ir prie sąžiningų ir tvarių gamybos metodų. Ūkininkai ir gamintojai Europoje uh, E, imasi šio iššūkio, e, stiprindami gamybos metodus, kurie jau ir dabar yra pažangiausi pasaulyje. Negalime jų palikti vienų. Mes turime vertinti jų pastangas ir užtikrinti, kad ginsime juos nuo nesažningos konkurencijos iš e, trečiųjų šalių gamintojų pusės. Tai tikslas, kurio ignoruoti negalime ir negalime uh, E, palikti tų dalykų sustarime su Merkosur šalimis. E, mums reikia ambicingos e, diplomatijos Europoje, paremtos abipusiškumu, kuomet kalbame apie sustarimus tarp ES ir mūsų prekybos partnerių. Mums reikia labai aiškių atskaitos taškų apibrėžint maisto kokybę.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 gerai suprasti ir pripažinti, kas iš tiesų vyksta Brazilijoje, dėl ko dega miškai. Be to yra klimato kaitos klausimai. Ir uh, profesorius prezident Brasanaro, jis jam reikia šio susitarimo daug labiau negu kitiems. Ir galbūt jo nedomina klimato kaita, bet jį domina, kad Brazilijos ekonomika sustiprėtų po 20 metų sunkių dėrybų dėl šio susitarimo mes visgi ne viską pasiekėme. Todėl reikia dėrėtis tinkamai, reikia dėrėtis dėl